Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist wieder. Kolegos, tęsime posėdį. Lauksime dar kitų kolegų, dar yra nemažai vietų laisvų. Vakarykščio posėdžio protokolas yra išdalintas.